subito con il dare comunicazione. Pradedu nuo pirmininko informacijos iš karto. Informuosiu apie sprendimus, kuriuos priėmė koordinatorių posėdis vykęs prieš šį mūsų komiteto posėdį. Koordinatorių posėdis buvo nutrauktas, kad galėtume dabar e, daryti šį posėdį, bet paskui pasibaigus šitam posėdžiui vėl vyks koordinatorių posėdis toliau. Taigi galiu priminti, jog mūsų e, šis posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi, e, ką nusprendė koordinatoriai? Dėl e, mes paskyrėme ponę Gurmai, socialistų, nuo socialistų frakcijos pranešėją. Toliau dėl teisingumo teismo įstatų, stat, statuto keitimo mes paskyrėme pranešėją, poną Messerschmittą, kalbant e, apie e, ginčius dėl patentų patentų srityje. Socialistų frakcija paskirs e, pranešėją. Mes nusprendėme pasikviesti 90 lapkričio Briuselėje Europos instituto ekspertus ir Europos demokratijos observatorijos atstovus taip pat, kurie mūsų e, posėdėje pristatys savo E, nuomonę apie Europos e, įvairius demokratijos aspektus. Pone Gurmai pateikė prašymą, kad būtų surinkta diskusija mūsų komitete dėl Vengrijos konstitucijos. Ir čia mes išklausysime e, pono Kukurelį pasisakymą. Jo CV yra pateiktas, Tačiau e, remiantis Europos vadinamąją nuostatą, mes aptarsime Europos konstitucijos e, poveikį teisės nuostatoms reglamentuojančiams tarp institucinius santykius. Uh, E, Šis susitik, šie klausimai turėtų vykti apie spalio 10 dieną. Toliau, tarp parlamentinis bendradarbiavimas. Aš dalyvavau e, e, AFETO posėdėje 21 e, birželio ir paskui e, aptarta ten rezoliucija buvo patvirtinta per plenarnį posėdį. E, Ir aš išsakiau tam tikrų nuogastavimų dėl to, kad Afetas parengė rezoliuciją nesikonsultuodamas praktiškai su AFKO komitetu todėl kad e, santykiais nacionaliniais, santykiais nacionaliniais parlamentais yra tema, kuri susijusi ir su mūsų komiteto kompetencija, todėl turėjo būti konsultuojamasi su mumis. Be to, tarp parlamentiniai santykiai e, yra mūsų kompetencijos dalykas, o, o ne tarybos kompetencijos dalykas, todėl aš e, manau, kad e, Afetas turėjo siūlyti tą e, rezoliuciją taip, kad būtų ir tam tikras poveikis e, tarybai šituo klausimu. Nes e, Lisabono sutarties pirmojo protokolo devintas straipsnis sako, jog Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais kartu turi apibriežti tarp parlamentinį, tarp parlamentinį reguliarų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje. Tai e, toks yra kontekstas ir aš e, išsakiau tam tikrų nugastavimų ir, ir, ir neigiamą nuomonę dėl to, kaip viskas vyko dėl šitos rezoliucijos. Mūsų, e, atsiprašau, komisija e, taip pat surengė posėdį Birželio 30 dieną dėl Europos e, piliečių iniciatyvos ir mūsų komiteto ekspertai ten dalyvavo, tai yra mūsų pranešėjų asistentai ir sekretoriato nariai dalyvavo šiame susitikime, kuris vyko, kaip sakiau, birželio 30 dieną. Buvo e, konstatuota, jog rengiantis įgyvendinti šį reglamentą valstybės yra pažengusios e, į priekį skirtingai, ypač elektroninio balsavimo srityje. Kai kurios valstybės jau teigia, kad gali E, užtikrinti šitos aspektus. E, Tačiau e, kitas sako, jog neturi atitinkamos technikos įrangos. Toliau, dėl Elksenos kodekso Liepos 5 dieną pirmininkas Buzekas pateikė informaciją mūsų komiteto nariams kur informavo e, apie dar, darbo grupės e, darbą, nes buvo dirbama ties e, remiantis 212 straipsnių darbo taisyklių vidaus, tai tokia informacija yra, kurią norėjau pateikti. Jeigu nėra komentarų, tuomet periname prie balsavimo. Tuomet balsavimas ir pirmiausiai E, balsuosime. Dėl, e, dėl 51 straipsnio aiškinimo bendrų komitetų posėdžių procedūra svarstant tarptautinius sustarimus ir tarptautinės prekybos rytyje. Nėra jokių komentarų, tuomet e, balsuojame dėl šio pateikto išaiškinimo. Jį pateikė kolega David Martin. Tai yra 11 punktas. Taip, jau, jau esame aptarę šį klausimą, galime balsuoti. Kas už, prieš, susilaiko, priimta vienbalsiai. Toliau. Viena, viena šaliai pareiškimai tarybos sesijų protokoluose buvo kai kurių pakeitimų, nežinau ar pranešėjas nori ką nors pridurti, pakomentuoti. Ponas Šaškovski. E, Turiu žodinį pakeitimą dėl septintojo pakeitimo. So Taigi mes galime balsuoti iki septintojo pakeitimo, o tada pateiksiu savo žodinį pakeitimą ir paaiškinsiu, kodėl. Pongo in votazione. Tuomet balsuojame dėl dokumentų dėl vienašalių pareiškimų tarybos sesijų protokoluose. Ketvirtas straipsnis. Atsiprašau, sako pirmininkas, e, e, ketvirtas pakeitimas, pirmas paragrafas, kas už, prieš, susilaiko primta. Penktas pakeitimas. Pirma, viena, pirma bis dalis. Kas už? Prieš. Atrodo atmesta. Šeštas pakeitimas. Pirmas A nauja, pirma A nauja dalis. DAF. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Dabar išklausysime pona Čarkovskį dėl žodinio pakeitimo pasiūlymo. Mes sulaukėme teisės tarnybos pozicijos ir norėtume tiksliau formuluoti mūsų pranešimo tekstą. Todėl sakome ir atsižvelgiant į valstybių narių deklaracijas, kurios nenori būti viešinamos ES oficialiajame dokumente L dalyje. Septintas punktas, kas už, prieš, du prieš, kas susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas Šeškovski, kas už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. Antras pakeitimas. Imbraso pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pakso e, pakeitimas. Trečias pakeitimas. Kas už jį? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir dabar baigiamasis galutinis balsavimas dėl viso teksto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ir paskutinis balsavimo punktas, darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio aiškinimas. nepriklausomų narių dalyvavimas parlamentų komitetų koordinatorių posėdžiuose. Šitas, šito, dėl šito pranešimo tai yra galutinis, taip, galutinis balsavimas. Čia nuomonė yra pateikta laiško pavydalu, du, dėl to, kad du komitetai paprašė, kad koordinatorių posėdžiuose galėtų dalyvauti taip pat ir neprisijungusiųjų atstovai. Vabbè, poi ricordo. Italiano. It's... Non mi ha messo la, la versione italiana nel... Vabbè, mi ricordo. Eh. Vabbè. Allora, c'è una, una... Yra prašymas, pateiktas prašymas, jį pateikė du. Atsiprašau, kadangi E, nekalbėjome šitą temą, tai aš norėčiau truputį patikslinti kontekstą. Dviejų komitetų pirmininkai paprašė, kad koordinatorių posėdžiuose galėtų dalyvauti taip pat ir neprisijungusiųjų e, akcijos atstovai. Mes, e, mūsų komitete, daugumą balsų atsakėme, kaip ir beje kitų komitetų kolegos, kad ne, tai neįmanoma. Todėl, kad koordinatorių posėdžiai yra politinio pobūdžio ir E, todėl e, toks dalykas yra neįmanomas. O tas prašymas remiasi, kad e, tuo tarpu prašymą pateikę kolegos mano, kad toks dalyvavimas būtų įmanomas. Tačiau jie gali dalyvauti tokiuose posėdžiuose, kurie yra ne politinio posėdžio. Ir mes e, pasiūlėme, kad sekretariato atstovas dalyvautų neprisijungusių ir paskui atitinkamai informuotų e, šios e, frakcijos narius. Remiantis darbo vidaus taisyklėmis, mes manėme, kad mūsų pateikta nuomonė kaip tik atitinka tų taisyklių raidę ir dvasę nes mes manome, kad neprisijungusių į frakcijas nariai negali dalyvauti šiuose posėdžiuose. Tačiau sekretariato atstovas gali tai daryti ir būtent tokią nuomonę mes patikime ir dabar norėčiau, kad balsuotume šito klausimą. Ar kas nors norėtų komentuoti? Prašom. Ja, dank u meneer de voorzitter. Uh, ik ben hier vandaag aanwezig in deze commissie. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš dalyvauju šio komiteto posėdžiuose ir, ir esu bandęs sekti šias diskusijas e, neprisijungusių frakcijų narių vardu. Problema yra labai konkreti. Ji išplaukia iš to fakto, kad neprisijungusiai nariai negali dalyvauti minėtose koordinatorių posėdžiuose. Jūs žinote, kad būtent tų e, koordinatorių posėdžių metu yra skirstomi pranešimai, kas ką rengs, skiriami pranešėjai o neprisijungusiai nariai, kaip žinia, juk taip pat turi teisę, kaip ir bet kurie kiti jų kolegos, e, būti paskirti pranešėjais. Tačiau kaip toks neprisijungęs kolega gali būti paskirtas pranešėjų, jeigu sprendimai priimami jiems nedalyvaujant koordinatorių posėdėje. Aišku, situacija labai skirtinga atskiruose komitetuose. Neprisijungusieji nariai gali dalyvauti komitetų posėdžiuose ir gali gauti taip pat informaciją kartas nuo karto e, rengti vieną ar kitą pranešimą, tačiau Kitais atvejais dėja taip nenutinka, tad aš manau, kad dalyvavimo tik atskiruose komitetų posėdžiuose nepat, nepakanka. Nes ir kai remiamasi dehonto sistema, vienur taškai skiriami, kitur neskiriami neprisijungusiems nariams, tad manyčiau, kad reikia e, numatyti galimybę dalyvauti neprisijungusiems koordinatorių posėdžiuose. Tad mano klausimas būtų toks, kokios yra galimybės uh, E, neprisijungusiems kolegoms tapti pranešėjais, jeigu jie negali dalyvauti koordinatorių posėdžiuose. Geriausiu atveju jie yra informuojami apie priimtus sprendimus, tačiau jie be abejo informaciją gauna tada, kai sprendimai jau būna priimti. Yra visai ir kitų aspektų, aš galbūt dabar tik apie pranešimų skirimo klausimą, bet yra kitų praktinių problemų kai neprisijungusieji frakcijų nariai negali išreikšti savo pozicijos, kaip kiti kolegos, kurie priklauso vienoms ar kitoms frakcijoms. Kokia procedūra galėtų būti numatyta, kad pranešėjais galėtų tapti neprisijungusieji kolegos? Ačiū. Paklausysime, ką e, sakys kiti komiteto nariai, bet e, mano e, problema yra ta, kad turime E, darbo vidaus taisyklių nuostatas taikyti. Ir yra nenumatyta, kad neprisijungusių frakcijos nariai e, po korbeto pakeitimų galėtų dalyvauti tose posėdžiuose šios kadencijos pradžioje pirmininkų sueiga vėl diskutavo šito klausimu ir dar kartą patvirtino, kad neprisijungusie negali dalyvauti tose posėdžiuose. Todėl aš nemanau, kad aš galėčiau pakeisti dabar e, šitos sprendimus, kur labai aiškiai pasakyta ir, e, ir kur yra toks istorinis reglamento išaiškinimas, darbo vidaus taisyklių išaiškinimas. Taigi, galbūt galėtume kažkaip užtikrinti, kad e, laiks nuo laiko galėtų pranešimą daryti nepriklau... neprisijungusiai. Kartais e, būna taip, kad e, kartais būna nu, nukeliami e, šitie e, dalykai. Ir aš manau, kad e, pateikus e, ne, neprisijungusiems konkretų prašymą, jeigu jie kažkokio klausimo turi ypatingų interesų e, ir, ir, ir, ir prašant, kad būtų pas, paskirtas pranešėjas iš jų, manau, kad tai būtų įmanoma. Tačiau dalyvavimas koordinatorių posėdžiuose nėra toks jau svarbus šituo e, požiūriu, todėl kad e, iš tikrųjų svarbiausias dalykas čia yra tas intereso pareiškimas ir man atrodo, kad nėra E, kažkokių priežasčių e, objektyvių neatsižvelgti į tokį pareikštą prašymą. E, kolega Sondergaard. Øh, tak, formand. Øh, jeg forstår godt den argument. Ačiū, pirmininkė. Argumentai man yra aiškus. Kita vertus, man suprantamas ir pats pasiūlymas, tačiau vis dėlto peršasi išvada, kad aš susilaikysiu balsuodamas, todėl kad iš ties problemas lypi daug giliau. mes sukūrėme labai sudėtingas taisyklės, pagal kurias yra steigiamos frakcijos parlamente. Ir dar sudėtingiau įtraukti į parlamento veiklą nepriklausomus narius. Dvi didžiosios frakcijos sugriežtino savo reikalavimus, kuriais remiantis yra steigiamos naujos frakcijos. Taigi dabar naujas frakcijas steigti yra daug sunkiau. Dėl tos priežasties dabar dar daugiau Europos parlamente yra nepriklausomų narių. Turime pripažinti šią situaciją, ją suvokti ir štai su kokia problema mes ir susidurėme. Aš susilaikysiu balsuodamas, tačiau nepriklausomai nuo to, mūsų komitete diskusijo šią temą turi vykti ir toliau. Apie tai turėtų diskutuoti ir Europos parlamentas, kad pagaliau e, sukurtume tokias darbo taisyklės, e, kurios būtų vienodai taikomos visiems ir kad dvi didžiosios frakcijos nekurtų savų taisyklių. Aš duosiu kolegai DAF žodį, tačiau norėčiau priminti jums, nes aš apie tai nekalbėjau anksčiau. Būtent koordinatorių posėdis neturi sprendimo prieimimo teisės dėl pranešėjų paskirimo. Todėl, kai yra priimamas sprendimas dėl pranešimų, Sprendimą priima komitetas. Ir, e, o, o koordinatoriai tik tai pateikia pasiūlymus. Taigi, ponas Daf. Sutinku. Sutinku su jūsų interpretacija dėl to, kokios yra koordinatorių funkcijos. Mes turime politinių frakcijų koordinatorius, jie priklauso savo frakcijoms, kurios yra tam tikro politinio atspalvio. Tad e, reikia pasakyti, kad turime ir tam tikrą skaičių kolegų, kurie yra neprisijungę prie jokių frakcijų. Sutinku. Štai su ko, jeigu ponas Bronks norėtų būti pranešėjų, kokiu nors klausimu, jam pakaktų apie tai informuoti pirmininką ir sprendimas būtų priimtas komitete. Turiu pasakyti, kad iki šiol ponas Bronks neišreiškė noro dirbti komitete kaip pranešėjas. Ja, danke schön. Ačiū. Mes e, visi esame išrinkti mūsų piliečių iš į parlamentą ir taip tapome parlamento nariais. O būdami Europos parlamento nariais turime tam tikras prievalės ir įsipareigojimus, kurie ne, nebūtinai priklauso nuo mūsų dalyvavimo frakcijose. Aš visiškai pritariu tokiam klausimui, kaip um, parlamento narys, nepriklausantis jokiai frakcijai, gali laikytis savo prievolių. Kita vertus, koordinatorių posėdžiai yra kas kita. Koordinatoriai yra frakcijų atstovai ir jų legitimumas yra paremtas darbo tvarkos taisyklėmis. Taigi turime rasti kompromisą tarptų dviejų skirtingų principų, kurie konstitucinė prasme yra svarbus. Aš pats įsivaizduočiau, kad būtų galima eiti dar toliau nei teikiamas pasiūlymas. Tai yra, neprik Priklausomi nariai turėtų turėti teisę dalyvauti koordinatorių posėdžiuose, tačiau turint omenyje ir pabrėžiant, kad nepriklausomi nariai nėra koordinatoriai. Tačiau aš manau, kad koordinatorių posėdžiuose galėtų dalyvauti ir nepriklausomų narių asistentai. Aš tiesiog norėjau savo frakcijos vardu aiškiai išsakyti šią poziciją. Beje, panaši pozicija e, buvo atstovaujama ir um, Vokietijos Bundestagė socialdemokratai tuo met atmetė šį pasiūlymą, buvo net pateiktas skundas konstituciniam teismui, o konstitucinis Teismas prieimė atitinkamą sprendimą remiantį tuometinių socialistų poziciją. Aš manau, kad reikia suteikti teisę parlamento nariams gauti informaciją koordinatorių posėdžiuose Nepriklausomai nuo to, ar jie priklauso kokiai nors frakcijai ar ne. Todėl, mano supratimu, pats pasiūlymas yra suformuluotas teisingai, Stebėtojo statusas yra būtinas nepriklausomiems nariams, e, tačiau aš manau, kad ne tik asistentai turėtų galėti dalyvauti koordinatorių posėdžiuose, tačiau ir patys nepriklausomi nariai, tiesa pabrėžiant jų išskirtinį statusą netolygų koordinatoriams. Ja, da, dank u wel, voorzitter. Ik zal kort zijn. Uh, ik zal... Dėkoju, pirmininkė norėjau padėkoti kolegoms, kadangi pastebiu, jog kolegos supranta tą situaciją, kuri susiklostė neprisijungusiųjų narių atžvilgių. Manau, kad ateityje reikėtų numatyti kažkokį sprendimą šiai situacijai. Manęs neįtikina tie užtikrinimai, kad e, iš anksto galima gauti visą informaciją dėl pranešimų skirimo koordinatorių posėdžiuose. Komitete, pavyzdžiui, lybė komitete, kuriam aš priklausau, sprendimai yra priimami koordinatorių posėdyje, o komitetas informuojamas apie sprendimus. Tačiau sprendimai yra primami būtent koordinatorių ir paprastai tie sprendimai yra komitete nebeginčiami. Manau, kad reikia numatyti kažkokią tarpinę padėti tarpinį sprendimą, galėtų būti neprisijungiusių narių atstovas, kuris dalyvautų tuose posėdžiuose, kuris galbūt neturėtų tokių pačių teisių, nes neprisijungiusiai nariai nėra vienalytė politinė frakcija, kuri turi turėti tokias pateisės kaip kitų frakcijų atstovai. Ne. Tačiau reikėtų sudaryti galimybės neprisiklaususiems nariams išreikšti savo nuomonę. Kai leidžiama dalyvauti, pavyzdžiui, kokiam nors darbuotojui e, iš neprisijungusių frakcijos, tai tuomet, kaip žinia, ir akivaizdu, kad tas darbuotojas nuomonė savo reikšti negali. Tad mūsų lūkesčiai taip ir lieka neišreikšti. Mes visą laiką e, vilksimės paskui tuos sprendimus, kurie buvo priimti be mūsų. Ačiū. Interventi, quindi... Jeigu nėra kitų norinčių pasisakyti, tai pateiksiu balsavimui e, savo pateiktą nuomonę diskusijose taip pat e, aptarėme šios aspektus, kad e, neprisijungusiai gali kreiptis į pirmininką ir prašyti, kad būtų paskirtas e, jų pranešėjas. Ir e, e komitetas, o ne koordinatorių e, posėdis priima sprendimą šito klausimu. Tai esant šitiems patikslinimams, manau, kad ta nuomonė galėtų būti priimta. Ir be to, jeigu dalyvauja sekretariato atstovas, tai jo dalyvavimo garantija yra kitas dalykas negu paties e, nario dalyvavimas iš neprisijungusių e, e, frakcijas. Tačiau e, darome prezumciją, kad sekretariato e, narys objektyviai tik tai pateiks informaciją e, apie posėdžio turinį. Tad kas už mano nuomonę, te pakelia ranką, kas prieš susilaiko. Du susilaikė, keturi susilaikė ir vienas balsavo prieš. Tai balsavimas baigtas ir prieš perinant prie paskutinio darbo tvarkės punkto norėčiau e, mūsų visų vardu pasveikinti ponę Evelin Regner. Jinai yra nauja pakaitinė mūsų komiteto narė. Čia kolega labai kruopščiai rengiasi, yra labai darbšti, labai aktyvi. Ir todėl dar kartą ją e, sveikinu ir taip pat norėčiau pasakyti, kad pakaitiniai nariai nuveikė labai svarbų darbą. Linkiu geriausios kloties, o dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Europos e, ekonominės politikos koordinavimo semestras. Ponas Traškovski buvo skirtas nuomonės projekto autorium. Pirmas paskaitimas nuomonėmis nesant darbinio e, dokumento jau įvyko, o dabar e, kolega Šaškovskis e, pristatys nuomonės e, projektą ir tuos dalykus, kuriuos jisai siūlo įtraukti į Bereš pranešimą. Kolegos, mes kalbame apie Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą iš institucinės perspektyvos. Ir mano nuomonė jums jau yra pateikta. E, pradinė idėja buvo ta, kad turėtų vykti debatai dėl apskritai um, semestro prasmės nes tai yra neprivaloma teisinė priemonė, kurios veiksmingumą reikėtų aptarti. Aišku, iškyla ir teisinio tikrumo klausimą. Jeigu kalbėsime apie ekonominę valdyseną, įskaitant koordinavimo semestrą, tai e, su šiais klausimais susiję ir daug neaiškumų, o mes kaip Konstitucinių reikalų komitetas privalome šios neaiškumus išaiškinti. Aišku, yra daug teisiškai privalomų ir neprivalomų priemonių, kurias mes bandome privali, formalizuoti. E, kita vertus, ne visada aišku, kas kokias prievalės turi. Ir aš e, čia galvoju apie Europakt plus, apie eurozonos narių įsipareigojimus ir pirmojoje pastraipoje aš pasistengiau pateikti bendrą um, situacijos pristatymą. Nekalbu tik apie Europos ekonominės politikos semestrą. Um, čia pateikiamos mintys ir apie teisinio tikrumo svarbą. Štai kodėl ši pastraipa čia yra įterpta. Uh, Tiek pranešimu, tiek nuomonė yra siūloma formalizuoti susitarimą, kuris e, buvo priimtas 2010 m. birželio mėnesį taryboje. E, šis e, ekonominės politikos koordinavimo semestras yra taikomas visoms valstybėms narėms ir mes Kaip jau minėjau, turime teisiškai neprivalomą teisinę priemonę, nes pastebėjome, kad atviro koordinavimo metodas ne visada yra veiksmingas. Taigi reikalingas formalizavimo procesas, turime elgtis labai atsargiai, todėl kad teisinių požiūrių kai kurie aspektai labai skiriasi. Svarbiausias dalykas mums yra tai, kad Mes turime akcentuoti bendrijos metodo taikymą, ypač kalbant apie komisijos prerogatyvas bei parlamento kontrolės funkciją. Tai ir pabrėžiu savo nuomonėje. Mes bandysime sustiprinti parlamento vaidmenį kontrolės strityje. Taip pat esama skirtingų nuomonių dėl to, kokį požiūrį apskritai pasirinkti. E, reikalingi debatai e, apie tarp institucinį susitarimą, taip pat e, apie tai, kaip būtų galima įtraukti Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą į ES teisyną. Aš manau, kad protingiausia tai padaryti ne per tarp institucinį susitarimą, tačiau priimant reglamentą. Tuo tarpu per Venčberes pranešėjos požiūris yra kiek kitoks šiuo klausimu. Taip pat yra kalbama apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Šeštajame straipsnėje yra kalbama apie legitimumo principą, apie tai, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas turėtų būti įtraukti į šią priemonę, ypač į vertinimo fazę. Ir vėlgi noriu pabrėžti, kad um, bendros konferencijos kuriuose dalyvauja Europos parlamentas ar nacionalinių parlamentų atstovai turi būti organizuojamos, tačiau aš šį klausimą paliksiu atvirą, sprendimas dėl jo bus priimtas tada, kai bus priimtas sprendimas dėl šešių teisės aktų paketo. Uh, Dėrybos dėl šešių teisės aktų paketo turi įtaką ir mūsų darbui. Kaip žinote, šios dėrybos toliau vyks rugsėjo mėnesį, o e, koordinavimo semestro kai kurios nuostatos bus įtrauktos į atitinkamą reglamentą. E, Pervenš beres e, skirtingomis progomis e, kalbės komitete ir e, jos pranešimas bus svarstamas taip pat plenarinėme posėdėje. Deja, dėrybos dėl šių teisės aktų buvo nukeltos. Mes tikėjomės, kad jos vyks koja kojant kartu um, su šešių teisės aktų paketu ir šio, šio pranešimu. Uh, Kalbant apie e, nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento bendradarbiavimą, aš aiškios pozicijos neišsakau, tiek norėjau pasakyti, manau, kad mūsų kaip konstitucinių reikalų komiteto misija turėtų būti aiškiai įvardinti šios dalykus, akcentuojant teisinio tikrumo svarbą. Ir mes turėtume pasisakyti už šį tikrumą ir tai aiškiai išsakoma ir mano nuomonėje. Be to yra ginamas bendrijos metodas, stiprinamas Europos parlamento vaidmuo. Kai kurie aspektai nuomonėje samoningai yra paliekami nekonkretus, atviri, kaip aš minėjau, vis dar laukiame dėrybų dėl šešių teisės aktų paketo rezultatų. Priešingų atveju, kai tuos rezultatus turėsim, galėsime suformuoluoti kai kurias nuostatas tiksliau. Tiek svarbiausiais klausimais. Ačiū. Bene, apriamo la diskusione, onorevole Gualtieri. Kolega Gualtieri, diskusijų pradžiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegai Čaškovskijui už parengtą nuomonės projektą. Iš esmės, taip kaip tai ir turėtų būti, šiame projekte kalbama apie Europos semestro vaidmenį. Jūs remiatės vienu svarbiausių dalykų. Šiandien Europos semestras turi neaišku juridinį statusą, nepritaikytą juridinį statusą, turint omeny jo svarbą ir atliekamą vaidmenį. Nes Čia mes kalbame apie ekonominės politikos koordinavimą Europos Sąjungoje. Todėl, kad šiandien Europos semestras yra formalizuotas tai per e, Elksenos kodeksą e, augimo ir stabilumo pakto kontekste. Todėl e, teisės pagrindo e, E, problema yra esminė problema ir manau, kad mūsų komiteto pozicija iš tikrųjų yra teisingai e, atspindėta nuomonės projekte. Aš manau, kad mūsų argumentų, teis, teisingi mūsų argumentai e, turėtų padėti pakeisti padėtį. Tai yra, būtų šiandien kitokia padėtis, negu sakoma E, pranešime ir Europos semestras galėtų tapti formaliu e, dariniu, e, remiantis 121 straipsnio 6 dalimi, 126 straipsnių. Ir suvaidintų atitinka ekonomikos e, valdysenos e, tinkamą vaidmenį. Apie tai kalbama Wortman Kohl pranešime. Europos semestras yra tik tai vienas iš e, valdysenos paketo instrumentų, priemonių, viena iš priemonių. Ir platesnėme 2020 strategijos kontekste manau, kad e, ne, neišvengiamai kolegos e, pabrėžė fiskalinės priežiūros aspektą. Tai yra svarbus, labai netgi svarbus, e, esminės svarbos aspektas, tačiau ne vienintelis aspektas. Ir vis dėlto pripažįstame, jog fiskalinė priežiūra yra būtina, bet nepakankama sąlyga, kad būtų užtikrintas veiksmingas ekonominis valdymas Europos e, Sąjungoje. Nacionaliniai reformų planai kartu e, su e, stabilumo ir augimo planais taip pat čia yra svarbus ir e, yra tam tikros sąsajos tarp nacionalinių biudžetų ir ES biudžeto ir tos sąsajos tarp e, fiskalinių dalykų, horizontalios sąsajos ir, ir vertikalios sąsajos, turiu omenyje ES priemonės ir nacionalinės priemonės, koordinuojant ekonominės politikas ES. Tai e, jeigu visą tai mes. E, sudėsime į vieną teisinę priemonę, tuomet, mano nuomonė, tai netitiks to vaidmens, kurį turėtų e, vaidinti Europos semestras e, politiniam valdyme. Tad e, sutikdamas su kitais visais aspektais išdėstytais pranešime, vis dėlto sakyčiau, kad turėtume čia akcentuoti Europos semestrą kaip e, specifinį e, aspektą, o nesiremti tik Vartman Kol pranešimu. Dėkuoju panui Gualtieri. Ponas Daf paprašė žodžio. Prašom. Well, a... Tai labai kompleksinio pobūdžio klausimas ir aš turiu pasakyti, kad aš vis dar nesuprantu arba visiškai nesuprantu uh, santykio tarp beres pranešimo ir šešių teisės aktų paketo. Nes e, šešių teisės aktų pakete yra e, apimami daug platesni aspektai nei Vartman Kohl iniciatyva. Ir kolegos teisingai kalbėjo apie kontrolės funkcijas. Reikia kalbėti ir apie veiksmingumo bei konkurencingumo aspektus. Nesu tikras, kad Pervonč Peres parengtas pranešimo projektas padidins Europos e, ekonominės valdysenos e, patikimumą ar pasitikėjimą juo. Tiesiog e, ištęs visą procesą. Aš vis dar manau, kad mūsų komitetas turėtų kelti šio um, pranešimo svarbos ir poveikio šešių teisės aktų paketų svarbą. Klausimą. Ja, herzlichen Dank. Ähm... Ačiū labai. Čia panašiai kaip su stabilumo priemonė. Mes bandome pasitelkę pačias e, smulkiausias e, priemonės pasiekti didelio tikslo. Tačiau mano supratimu tos švelnios priemonės yra taikomos visai ne ten, e, kur reikėtų siekiant pasiekti to, ko mes norime. Kita, kitaip sakant, galbūt nepakankamai rimtai vertinamas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. Jis turėtų, ši priemonė, šis semestras turėtų tapti tiek fiskalinė, tiek ekonominė prasme viena, viena svarbiausių koordinavimo priemonių. Ir jei to tikslo siekime, tuomet reikalingas daug rimtesnis teisinis pagrindas. Visiškai pritariu Galterį. Manau, kad reikėtų sukurti atskirą reglamentą E, kuriuo remiantis būtų galima imtis tų veiksmų, kurių norime. Kalbant apie ekonominę valdyseną, ją irgi bus suteiktas kitas teisinis pagrindas. Tiek teisinė, tiek politinė prasme neturėtume um, sumenkinti uh, E, koordinavimo svarbos, nes iš ties, jei sieksime veiksmingo koordinavimo, tai tas koordinavimas turės platų poveikį įvairioms ekonomikoms ir valstybėms narėms. Ir tuo met teisinis pagrindas, kurio remiantis koordinavimo procesas vyks, bus itin svarbus, nes galime sulaukti ir um, skundų. Taigi, manau, kad mes turėtume bandyti ne lopyti ir dėlioti kažkokį kūrinį iš mažų, nestiprių dalelių, tačiau turėtume pasistengti, kad ta priemonė turėtų tikrai tvirtą, aišku, politinį ir teisinį pagrindą. Non vedo altre domande. Nematau, kad kas nors norėtų dar komentuotų, todėl e, žodis ponui Čaškovskijui, kad jisai reaguotų į pasisakymus. Aspektų. Na, aš manau, kad šios nuomonės sunkiausias aspektas ir dėl ponios Bervaršberes sunkiausias aspektas ir yra tas šešių dokumentų teisės aktų paketas. Nes e, galėjau susidaryti įspūdis, kad anksčiau iš darybų mes gaudavome aiškesnius signalus ir galėjome tikėtis, kad ta šešių dokumentų paketas bus sėkminga istorija. Tačiau dabar matome, kad reikalai komplikuojasi, net jeigu sutarėma dėl, tų, še... dėl to teisės aktų paketo. Dabar matome, kad gali kilti tam tikrų sunkumų. Sprendimas buvo tikrai nelengvas. O dabar situacija yra kitokia, kadangi ir toliau deramasi dėl šešių teisės aktų paketo ir aš mančiau, kad turėtume laikytis atsargaus požiūrių. Turėtume ieškoti pusiausvyros viena vertus. Svarbu, kad būtų susteta dėl stipraus Europos ekonomikos semestro, kuris nesudrumstų uh, teisinės tvarkos, kuris būtų paremtas tvirtais juridiniais instrumentais ir svarbu, kad būtų užtikrina tinkamą priežiūrą tai ir kita vertus. Svarbu, kad būtų nepakengta dėrybininkų e, įgaliojimams, kad jie galėtų ir toliau aktyviai dirbti ir siekti ambicingo rezultato susijusiu su Europos ekonomikos semestru. Dėl to ir priemiau sąmoningą sprendimą pradėti laikytis tokio kuklesnio gal požiūrio ir siūlyti e, reglamentą, kuris jau yra vienas iš tų šešių teisės aktų esančių šešių pakete. Darybos vyksta, turėtume sekti, kaip jūs vyksta dėl tų teisės aktų paketo, dėl to šešeto. Ir turėtume žiūrėti, kokios situacijos, kokie situacijoje yra mūsų darybininkai dėl kokių taisyklių reikia spręsti kartu. Tad tai, ką aš jums teikiu, pirmiausia, yra štai kas. Mes turime likti lankstus, turime sekti, kaip vyksta dėrybos ir turime būti aiškus, ko yra, aiškiai žinoti, turime, ko yra siekiama. O mūsų dėrybininkai turi dėrėtis dėl šešių teisės aktų paketo ir nereikėtų to traktuoti atskirai nuo mūsų aptariamo klausimo. Priešingų atveju dėrybų patikimumas nukenties. Tad e, manyčiau, kad galima turėti ir atskirą reglamentą, kad būtų sustiprintas Europos ekonomikos semestras, kad sustiprėtų ekonominė tvarka. Tačiau nenorėčiau šiandien taip aiškiai pareikšti tokią poziciją. Manau, kad turime grįžti prie šio klausimų rugsėjį, ankstyvą rugsėjį, kai vėl prie darybų stalo grįž mūsų darybininkai, kurie dėrėsis dėl šešių teisės aktų paketo. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad esu atviras visiems pasiūlymams, jeigu padarysite išvadą, kad reikia, e, kad mūsų darybininkai laikytųsi tvirtesnės pozicijos, tai galėčiau priimti ir tokį siūlymą. Tačiau norėčiau Jums pasakyti dar, kad prieš keletą savaičių E, atrodė, kad jeigu, skelbi, jeigu sprendimai dėl ekonomijos valdysenos bus priimti, tai tiesiog tie sprendimai, kurie jau buvo priimti ir kuriuos mes siūlome priimti, persidengs, dubliuos vieni kitus. Jeigu dėrybos baigtųsi, o mes mojuotume ambicingą Europos semestro vėliavą, tai nežinia, kaip galėtų susiklostyti galutinė situacija. Tiesiog stenkimės išvengti sumaišties, nes net e, kalbant su ekspertais pastebima, kad jiems patiems ne viskas yra aišku, nekalbant jau apie paprastus piliečius. Ir turime dirbti kuo aktyviau, kuo geriau, kad galėtume paremti savo dėrybininkus ir turime užtikrinti, kad E, bus laikomasi demokratinio dėrybų proceso. Dėkoju. Kolega Efner. Turiu trumpą klausimą ir pastabą ponui Ča Čaškovskijui. Klausimas būtų toks. Ko tikimasi iš mūsų nuomonės? Kada mes turėsim priimti sprendimą? Mes uh, jau turėjome, datas jos buvo nurodytos, tačiau manau, kad turėtume išklausyti kolegos Šaškovskio nuomonę. Nes e, pateiki, e, pakeitimų, pakeitimų terminas e, rūpiučio 31 diena, tačiau nauja data atrodo rugsėjo 19. Išklausysim pono Šaškovskio. Tai mano pirmas toks buvo klausimas, o pastaba būtų tokia. Aš pritariu Jums dėl to, kad nereikėtų kištis į tą sunkų dėrybų procesą. Nes e, galėtume daug ką sugadinti. Bet tuo pat metu mes turėtume vaidinti tam tikrą vaidmenį tame procese. Mes turime tam tikras užduotis ir pareigas. Mūsų komitetas, manyčiau, turėtų būti vienas iš tų, kuris aiškiai pareikštų, kad reikia tvirtesnio juridinio pagrindo. Tiesiog man nepatiktų pozicija, kad mes tik stebime, kaip vyksta dėrybos. Aš manyčiau, tiesiog turėtume laukti, kad bus paklausta mūsų nuomonės, turėtume tvirčiau savo poziciją reikšti, turėtume būti aktyvesni šiame procese turėtume veikti taip, kad e, na, mūsų ta pagalba būtų vertinga, kad nesugadintume nieko, tačiau turime ieškoti bendro požiūrio kažkokio. Manau, kad kolega Roberto Gualtieri mano lygiai taip pat. Sì, grazie. Eh... Dėkuoju, pirmininkė. Taip, aš taip pat pasakysiu savo žodį šitoje diskusijoje. Taip, suprantu tos taktinius sumetimus e, pono Čaškovskio, tačiau e, be jokios abejonės e, kažkas yra jau pasikeitę. Tai buvo pripažinta. Mes iš pradžių manėme, kad jau praktiškai yra susitarimas, tačiau nekalbant dabar apie parlamento balsavimo aspektus. Tarybos nepasirengimas sutikti su kai kuriais aspektais, strateginio pabudžio strat, aspektais, kuriuos siūlo pranešėjas, sudaro naują situaciją ir tuomet pasidaro, prasideda kitas etapas, kurio pabaigos greitai nesimato. Ir jeigu yra tokia situacija, tai AFKO ne tik tai, kad gali, bet ir privalo dabar ištaisyti kai kurias e, klaidas, nes e, pradėti dabar e, tas diskusijas dėl Europos semestro prieš patvirtinant šių paketą ne, nelabai turi e, prasmės. Mes pirmą turime balsuoti dėl darybų e, rezultatų. Ir galbūt mes turėtume tinkamai suvaidinti čia savo vaidmenį. Kita vertus, e, mes turime ir teisę, ir prievalę, grinai konstitucinių požiūrių žiūrint, pateikti savo nuomonę šituo e, klausimu. Kiti komitetai taip pat suvereniai e, nuspręs, ką, ką jie mano ir jūs pozicijos galbūt bus skirtingos, palyginus mūsų. Aišku, tai būtų skandalinga, bet e, konstitucinio reikalų komitetas turėtų pateikti savo nuomonę, remdamasis sutartimis ir kitomis teisinėmis nuostatomis. Ir Mes turėtume čia remtis e, instituciniu nuseklumu ir tinkamai suvaidinti savo vaidmenį. Ir man atrodo, kad terminų pakeitimas kaip tik dabar ir verčia mus tai daryti. Kodėl mes atsidūrėme sudėtingoje situacijoje? Todėl, kad e, rengiame nuomonę ne dėl šešių teisės aktų paketo, kurioje galėtume pabrėžti e, savo poziciją e, ir išreikšti savo nuomonę dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Turime skirti darybas vykstančias dėl šešių teisės aktų paketo ir nuomonės, kurią rengėme dėl Pervanš Peres pranešimo. Darybos vis dar vyksta ir mes privalome savo nuomonėje sureaguoti į Pervanš Peres pranešimą. Ir kai kurios nuostatos um, darybų metu tapo nebeaktualios. Tas, to, tas pasiūlymas buvo apkarpytas ir jūs teisingai kalbėjote apie sinchronizavimo svarbą. Kaip Geralt kalbėjo, mes nebeturime pasyviai stebėti, turime suderinti savo poziciją dėl darybų. Jo labiau, kad viskas vyksta tinkamu laiku, kai mes rengėme šią nuomonę dėl pervenšberės pranešimo. Manau, kad e, turime turėti daugiau žinių apie tai, kaip vyksta dėrybos ir tik tuo met mums pavyks iškristalizuoti aiškę poziciją rugsėjo pabaigoje. Tačiau tai vėlgi įmanoma tik po to, kai žinosime, uh, šešių teisės aktų paketo darybų rezultatus. Pirmininkaujanti Lenkija kai kurios pasiūlymus atmetė ir pateiks naują pasiūlymą. Ne visos institucijos tam pritars, tačiau vieni per kitaip turime viską vertinti lankščiai. Aišku, mūsų pozicija gali būti esminė. Galima bandyti suderinti savo poziciją dėl šešių teisės aktų paketo ir per Vanšperes e, pranešimo, tačiau iš esmės um, turėtume sureaguoti į tuos pasiūlymus, kurie yra jau pateikti, bandant e, suderinti juos su tuo, kas vyksta darybų metu, e, sutarti dėl taktikos ir strategijos nes e, turime nepamiršti, kad mūsų nuomonė apima tik per Vanš Beres pranešimą. Tuo tarpu kai kurios rekomendacijos, kurios jau buvo parengtos, yra nebeaktualios, todėl kad tas šešių teisės aktų paketo traukinys jau nuvažiavo. Uh, Ir baigdamas turiu pasakyti, kad manau, kad svarbiausia elementai nuomonėje jau yra reikalingas tolesnis derinimas, galbūt ambicingesni tikslai, e, o tai galima padaryti kompromisinių pakeitimų būdu, gal na kiek sudėtinga, kad tai vyks rūpiučio pabaigoje, tačiau gal galėtume, galėtume nukelti dėrybas dėl šios nuomonės į, toliau į rugsėjį, kad priimtume tinkamą sprendimą ir tokiu būdu sustiprintume mūsų dėrybininkų pozicijas šešių teisės aktų pakete ir parengtume stipresnę nuomonę dėl pervanč berės pranešimo, o balsuojama dėl šio pranešimo bus rugsėjo 17 dieną, jei neklystu. Puiku, taigi diskusija šito E, tai šiuo klausimu baigiame. Datos arba 21 e, rūpiučio arba rugsėjo 19 e, diena. Kitos posėdžių datos, tai yra rugsėjo 7 diena, trečiadienį. Čia nagrinėsime biudžeto pakeitimus. Paskui e, kitas posėdis rugsėjo 19 dieną, 15.18.30. Ir e, kitas posėdis e, spalio 5 dieną, 9.12.30. Linkiu visiems malonių atostogų ir, kaip sakiau, toliau tęsis koordinatorių posėdis po šito posėdžio. Turiu klausimą. Mes kalbame apie neįlinį komiteto posėdį. Bet juk tam tikrą prasme visi mūsų posėdžiai yra neįliniai. O kai bus rugsėjo mėnesių, septintą dieną. Nuo kada iki kada posėdžiausime? Atsakymas be mikrofono. Sakiau, bet galbūt ne. E, išgirdote, kad nepaprastasis posėdis rugsėjo 7 diena 12.30, 13.15 ir kalbėsime apie pakeitimus dėl biudžeto. Briuselėje vyks posėdis 12.30, 13.15. Nuo 12.30 iki 13.15, taip? Rugsėjo 7 dieną. 45 minutės triks šis posėdis taip. Va bene, allora riapriamo la riunione dei coordinatori. Tuomet vėl pradedame koordinatorių posėdį.